perėti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuojamės dėl pono Saitovo pranešimo dėl ombudsmeno 2010 metų ataskaitų. Paprastas balsavimas, kas už, kas prieš, susilaikiusiai priimta. Tas sveikinu pono pranešėjo. Toliau ponios Andželinį pranešimas dėl vaikų seksualinio išnaudojimo ir vaikų Programas, pasiūlymas dėl direktyvos, pirmas pakeitimas, pirmas balsavimas, atskrai kas už, prieš, pirmo dalis susilaikė primta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikiusiai atmesta. Komisijos pasiūlymas pakeistas, kas balsuokime žykas prieš, už prieš laikė priimta. Toliau Balsuosime vardinimu 2 dėl rezoliucijos projekto. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Aiškiai primtas sveikinu ponę pranešėją. Toliau balsamas dėl pono Lambert pranešimo dėl trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės priskirimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų bei jų statusų teikimas apsaugos pabudžio būtinios reikalavimai. Pirmas pakeitimas dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš susilaikiusi, primta antroji dalis, kas už, prieš susilaikiusi, atmesta. Komisijos pasiūlymas pakeistas, kas už, prieš susilaikiusi susilaikiusioji primta. Na ir dabar ir e, tiesiekros rezoliucijos e, pakeitimas, antras pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Trečias pakeitimas, kas už prieš susilaikiusiai primta. Na ir dėl rezoliucijos projekto vardinių baldų balsuosime, kas už. Visi balsavome, balsavimas baigtas. Primta. Sveikinu poną pranešėją. Toliau balsuosime dėl pra rezoliucijos projekto kuri pateikė GUE frakciją dėl prašymo dėl teisingumo teismo nuomonės dėl ES ir Austrijos sustarimo dėl keliaivių domenų įrašų atitiek sutartims. Balsuosime dėl rezoliucijos projekto. Kas už, prieš, susilaikysiai aiškiai atmesta. Kągi, perėsime prie ponios Intervelt pasiūlymą e, liečiant Europos Sąjungos ir Australijos susirima dėl keliaivių duomenų įrašų rezoliucijos projektas, vardinis balsamas, balsuokime. Balsamas baigtas. Primtas sveikinu pranešėją. Toliau, mm, septyni rezoliucijos projektai dėl padėties ir Egipte, ypač dėl krikščionių bendruomenių. Mm, man rodas, ponas Mauro yra pateikęs pakeitimą žodžiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai trumpai perskaitysiu šį pakeitimą. Jis yra techninio pobūdžio, jis derino su kitais kolegomis penktas punktus ir valstybės narės ir ES yra raginamas e, laikytis sąjungos pozicijos dėl ginklo eksperto, eksporto. Ir komisijos pirmininkas ir vyriausiai galiotinės politikos klausimais, ponė Eštant ir valstybės narės yra raginamos laikytis ES bendros pozicijos nuostatų. Ar kas nors prieštarauta? Jei ne, tuomet balsuokime dėl šio pakeitimo, kas už prieš susilaikysiai primta. Toliau, pirmas pakeitimas, kas už prieš sulaikysiai atmesta. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaikysiai atmesta. Na ir dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kas už prieš susilaikiusiai primta. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl dabartinių pokyčių Ukrainoje. Balsuosime dėl antros pastraipos, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai, primti. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai, kas nelabai aišku, taigi galbūt pasitikslinkime elektroniniu būdu dėl antros pastraipos, antros dalies. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. <clears throat> Trečioji pastraipa dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, primta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikiusiai, Primta. Devintoji pastraipa, dvi dalis, kas už, prieš laikė primta. C. Konstatuojama dalis, dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikysiai, primta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. Na ir dabar balsuosime dėl rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaikysiai, primta. Na ir galime perėti prie rezoliutės projektą, kurį patikė aplinkosaugos komitetas dėl grėsmės visuomenės sveikatai dėl atsparumo antikrobinėms medžiagoms ir 32 pastraipos tekstas, kuris buvo patvirtintas komitete, buvo, bus įtrauktas į patvirtintą tekstą. Penktas pakeitimas, kas už? Prieš, sulaikysiai primta. Septintas keitimas, bartinis balsavimas, balsuokime. Jei balsavote, balsavimas baigtas. Atmesta. 28 pastraipa, kas už prieš. Susilaikiusiai pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuokime. Balsamas baigtas. Primta. Antras pakeitimas, varnės balsamas, balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas irgi vardinis balsavimas. Balsuokime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Primta. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikiusiai atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Prieš susilaikiusiai primta. Pirmas pakeitimas varnis balsavimas, balsuokime. Ar visi balsavote, tuomet balsavimas baigtas. Primta. Dabar balsuokime dėl rezoliucijos projekto, kas už, prieš, susilaikiusiai primta.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 Dabar pradėsime pasiaiškinimus dėl balsavimų. Visų pirma, dėl Jotovos pranešimo ponas Silvestris. Prašau. President, I want the white shirt.